Komuniko di aver ricevuto dal gruppo confederato. Noriu pranešti, kad e, iš GUE grupės gavau prašymą paskirti poną Gurjanič e, Afeto nariu. Ar kas nors prieštarautų? Ne, tuomet patvirtinam kandidatūrą.